Hello, colleagues. I invite you to take your seats. Kolegos, prašau susėsti. Pasiimkite savo balsavimo e, sąrašus, kad turėtumėte korteles. Ir pasirenkite sėkmingai balsavimo sesijai. Pirmiausia, gal reikėtų pasitikrinti, pažiūrėti, kaip viskas atrodo, kiek susirinko mūsų. Norėčiau, kad e, nuspaustų spaustumėte kokį nors mygtuką aparate, jokio konkretaus klausimo neužduodu, pasižiūrėsime, kiek mūsų susirinkę yra. Okay, thank you very much. Dėkuoju. Šešiasdešimt septyni kolegos dalyvauja balsavimą. Balsavimas baigtas. Dėkoju. Pradėsime nuo balsavimo. Pirmasis klausimas. Rekomendacijos projektas antram svarstymui. Ponios Kalenbach pranešimas. Kontrolė veikla, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą. Elektroninis balsavimas. Kadangi tik vienas balsavimas tai yra, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Socialistų vienu per daug. Kas nors turėtų išimti kortelę savo. Viskas gerai dabar. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname ponę Kadimbach. Kitas klausimas – biudžeto įvykdymo patvirtinimas ES. Pradedame nuo Europos komisijos. Pranešėjas yra ponas Levyje. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktasis už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Šeštasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Septintasis už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Devintasis už, prieš prieš, susilaikė atmestas, dešimtasis už, prieš, susilaikė atmestas, vienuoliktasis už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar reikia balsuoti dėl visos, nu, viso nuomonės projekto su pakeitimais. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname poną Levyje. Kitas klausimas vėlgi pono Levyje. Europos e, maisto saugos agentūra 2015 metai. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. E, antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis už, prieš Atsiimtas, sako. Dėl EFSA balsuojama. Aš sakiau, kad balsuojame dėl Europos maisto saugos agentūros. Nesakiau EFSA, bet visą pavadinimą pasakiau. Pone Lavija. Atsiprašome, bet pagal darbo tvarkę reikėjo balsuoti e, pagal dešimtą punktą Europos aplinkosaugos agentūros ir dėl to mes balsavome nuo pat pradžios. Um, true, hand... Taip tiesa, bet aš pasakiau Europos maisto saugos agentūra, nes sekretorietas man būtent taip pateikė sąrašą. Siūlyčiau balsuoti dėl EFSOS ir toliau, nes jau pradėjome. Dar kartą balsuokime nuo pradžios dėl EFSOS. Balsuokime dėl EFSOS. Pone Lavija. dėl manęs, tai galime balsuoti dėl EFSOS, tačiau darbo tvarkėje numatytas kitas klausimas, darbo tvarkės nepakeitime, o pagal darbo tvarkę dešimtasis klausimas yra balsuojama dėl Europos aplinkosaugos agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taigi galbūt e, pirmiausia reikėtų balsuoti dėl aplinkos agentūros ir paskui dėl EFSA. Gerai, tuomet Europos aplinkos agentūra 15 e, metų biudžeto vykdymo tvirtinimas. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas, penktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, atmestas Septintasis už, prieš, susilaikė atmestas. Aštuntasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Devintasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas e, su visais pakeitimais balsuome dėl nuomonės projekto. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl Europos vaistų agentūros biudžeto įvykdymo. Europos vaistų agentūra, 15 metų biudžeto vykdymo tvirtinimas, vėlgi ponas Levija pranešės, pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta, antrasis už, prieš susilaikė atmesta, trečiasis už, prieš susilaikė. Dar kartą, kas už, trečiąjį, prieš susilaikė atmestas, ketvirtasis už, prieš susilaikė susilaikė atmestas, penktasis už, prieš, susilaikė atmestas, šeštasis už, prieš, susilaikė atmestas, septintasis už, prieš, susilaikė atmestas, pasitikrinkime. Balsuojame dėl septintojo pakeitimo. Prašom pradėti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Tryliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Penkioliktasis už kartu su žodiniu pakeitimu žaliųjų. Ar sutinkate? Ar kas nors prie žodinį pakeitimą? Ne. Tuomet balsuojame dėl pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 23 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 už, prieš, susilaikė susilaikė, patvirtintas 17 už, prieš, turime pasitikrinti, nematau, kai balsuojate 17 pakeitimas. Balsavimas baigtas, atmesta, taip atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, atmestas, 18 už, prieš, susilaikė, atmestas, 20 už, prieš, susilaikė, patvirtintas, 21 už, prieš, susilaikė, atmestas, 22 už, prieš, susilaikė, patvirtintas, 24 už, prieš, susilaikė, atmestas, Galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname poną Levyje. Toliau EFSA. 15 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas Europos maisto saugos agentūra. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas už, prieš, prieš, susilaikė, atmesta, šeštasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta, septintasis už, prieš, susilaikė, atmestas, aštuntasis už, prieš, susilaikė, atmestas, devintasis už, prieš, susilaikė, atmesta, vienuoliktasis už, prieš, Vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Dvyliktasis. Balsavimas pradedamas, baigtas, atmesta. Tryliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Šešioliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Septynioliktasis už, prieš, susilaikė. Dar kartą prašau balsuoti, nes man neaišku. Septynioliktasis kas už, prieš prieš, susilaikė, patvirtintas. 19 dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 pakeitimas. Pakeitimas žodžiu taip pat pateiktas. Ar kas nors prieš šį pakeitimą žodžiu? Ne? Balsuojame tuomet dėl pakeitimo 18 kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 20 už. Prieš susilaikė atmestas. 21 už. Prieš susilaikė atmestas. 22 už. Prieš susilaikė priimtas, 23 už, prieš, susilaikė atmestas, 24 už, prieš, susilaikė atmestas, 25 už, prieš, susilaikė atmestas, 26 už, prieš, susilaikė priimtas, 27 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 28 už, prieš, prieš susilaikė atmestas, 29 už prieš susilaikė patvirtintas, 30 už prieš susilaikė atmestas, galutinis balsavimas dėl nuomonės su pakeitimais, prašom balsuoti, balsavimas baigtas. patvirtinta. Sveikiname poną Levyje. Dabar balsuojame dėl 215 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro ECDC. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Trečias. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antras. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ketvirtas. Už. Prieš susilaikė atmesta, penktas už, prieš susilaikė priimta, aštuntas už, prieš susilaikė priimta, šeštas už, prieš susilaikė priimta, septintas už, prieš susilaikė atmesta, devintas už, prieš susilaikė priimta, dešimtas už, prieš susilaikė priimta, vienuoliktas už, prieš susilaikė atmesta. 12 už prieš susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pono Levyje. Ir dabar periname prie Europos chemikalų, uh, cheminių medžiagų agentūros EHA. Uh, biudžeto vykdymo patvirtinimą 2015 metais. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Trečias, kas už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas, kas už prieš susilaikė atmesta. Penktas, kas už prieš susilaikė atmesta. Šeštas už prieš susilaikė atmesta. Septintas už prieš susilaikė atmesta Atmesta aštuntas už prieš susilaikė. Atmesta devintas už prieš susilaikė. Atmesta dešimtas už prieš susilaikė. Priimta vienuoliktas dvyliktas kartu, kas už prieš susilaikė. Atmesta tryliktas už prieš susilaikė. Atmesta keturioliktas už prieš susilaikė. Atmesta penkioliktas už prieš susilaikė prieš susilaikę, priimta 16 už, prieš susilaikę, priimta 17 už, prieš susilaikę, priimta 18 už, prieš susilaikę, priimta 19 už, prieš susilaikę atmesta galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikinu poną Lavyje. Puiku. Tiek daug pranešimų. Kitas klausimas. Teikiu balsavimui e, didelio pavaus nekeliantis biologiniai pesticidai. Balsuojame dėl e, pasiūlymo rezoliucijai. Keletas autorių. E, pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 57, kas už, prieš susilaikė. Atmesta. 58, už, prieš susilaikė. Atmesta. 59, e, už, prieš susilaikė. Atmesta. 16 už prieš susilaikė. Priimta 61 už prieš susilaikė. Priimta 62 už prieš susilaikė priimta, 63 už prieš susilaikė atmesta, 64 už prieš susilaikė atmesta, 65 už prieš susilaikė priimta, 66 už prieš susilaikė atmesta. Dėl 67 balsuosime dalimis. Pasirodo, kad jis visiškai atkrenta. Atkrito, todėl perinam prie 69 už prieš susilaikę. Priimta 70 už prieš susilaikę. Atmesta. 71 už prieš susilaikę. Atmesta. Už 72 prieš susilaikė. Priimta 73 už prieš susilaikė. Priimta 74 už prieš susilaikė. Atmesta 75 už prieš susilaikė. Atmesta 76. Atkrenta ar ne, kaip ten yra? patarėjai nesutarė, sako pirmininkė. Balsuojame dėl 76. Kas pasisako už 76? Prieš susilaikė priimta. 77. Už. Prieš susilaikė priimta. 78. Už. Prieš susilaikė priimta. 81. Už. Prieš susilaikė atmesta. 82. Už. Prieš susilaikė atmesta. Šeštas kompromisinis už prieš susilaikė priimta. 91 už prieš susilaikė. Dar kartą iš naujo balsuom. Kas už 91? Prieš susilaikė atmesta. 92 už prieš susilaikė atmesta. 93 už prieš susilaikė atmesta. 94 už prieš susilaikė atmesta. 95 už prieš susilaikė priimta. 96 už, prieš susilaikė priimta. 97 už, prieš susilaikė atmesta. Ne? 97. Dar kartą balsuojame. 98. Už, prieš, susilaikę, priimta. Šimtasis. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Šimtas pirmas už, prieš, susilaikė, priimta. 101. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 103 už, prieš, susilaikė, priimta. 104 už, prieš, susilaikė, priimta. 105 už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 111, kas už, prieš susilaikė. Atmestas. 112, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 113, už, prieš susilaikė. Kas už, 112? 113, prašau. Kas prieš? Susilaikė. Iš socialdemokratų pusės nežinau, kaip bus elgiamasi. Ar žinot, kaip jūs bus balsuosite? Galim patikrinti. Tikrinkime elektroniškai. 113 pakeitimas. So Akivaizdžiai priimta. Labai ačiū. 114. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 115. Už. Prieš susilaikę. Tikrinkime. Tikrinkime 115. Baigiame balsuoti atmesta. Aštuntas kompromisnis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 124 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Devintas kompromisnis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 130, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Antras kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Ketvirtas, už, prieš susilaikė, atmesta. Penktas, už, prieš susilaikė, atmesta. Trečias kompromisinis už prieš susilaikė priimta. Keturioliktas už prieš susilaikė priimta. Penkioliktas už prieš. Tikrinkime. Tikrinkime keturioliktą. Balsavimas baigtas. Priimta. 15. Amendment 15, please. Who is in favor? 15. Kas už? Kas prieš? Priimta. 16. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. 18. Už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 21 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 22 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 23 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 24 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ne, tikrinkime, tikrinkime. 24 kas už, kas už. 25 kas už kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 35, kas už, kas už 35, kas prieš, susilaikė uh, atmesta. 36, už prieš, susilaikė atmesta. 37, už prieš, prieš, susilaikė priimta. 38, Dėl 37 norit. Galim tikrinti 37. Baigiame balsuoti. Priimta. Ačiū. 38 kolegos, ačiū. Kas už, kas prieš. 40, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 39. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 41. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 6. Kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 45. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 46. Už, prieš, susilaikė atmesta, 49. Už, prieš, susilaikė atmesta, 47. Už, prieš, susilaikė atmesta. 47 už prieš susilaikė, priimta. 48 už, prieš, susilaikė. Nematau kairiųjų pusės. Už 48 kas ačiū. Priimta. 50 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 51. Dėl jo nereikia balsuoti. 52 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Atmesta 53, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 54, už, prieš, susilaikė, atmesta. 55, už, prieš, susilaikė, priimta. 56, už, prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas dėl pasiūlymo rezoliucijai su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Labai ačiū, sveikinu visus rengusius šį pranešimą. Kitas klausimas. Balsuosime dėl nuomonės projekto. Dalinis direktyvos pakeitimas dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos susijusios su karcerogenų arba mutagenų poveikiu darbe. Nuomonės referentė ponė Joel Melin. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta 71, kas už, atkrito savaime. 73 tada, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta 11, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta 74. Taip, 74. Už prieš susilaikė atmesta. 12. Už prieš susilaikė atmesta. 13. Už prieš susilaikė atmesta. 14. Už prieš susilaikė atmesta atmesta 15 už prieš susilaikė, atmesta 16 už prieš susilaikė, atmesta 17 už prieš susilaikė, atmesta 18 už prieš susilaikę. Atmesta 19 už prieš susilaikę. Atmesta 20 už prieš susilaikę. Atmesta 21 už prieš susilaikę. Atmesta 75 ir 90 kas už atsiprašo pirmininkė, 75 ir 95, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 76, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 77 antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 79. Ir 80. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 78. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 80. 91. Už prieš susilaikė atmesta. 82. Už prieš susilaikė atmesta. 83. Už prieš susilaikė atmesta. 84. Už prieš susilaikė atmesta. 85. Už prieš susilaikė, atmesta. 85 už prieš susilaikė, atmesta. 86 už prieš susilaikė, atmesta. 87 už prieš susilaikė, atmesta. 88 už prieš susilaikė, atmesta. 89 už prieš susilaikė, atmesta. 90 už prieš susilaikė, atmesta 91 už, prieš susilaikė, atmesta 92 už, prieš susilaikė, atmesta 93 už, prieš susilaikė, atmesta 94 už, prieš susilaikė, atmesta 92, kas už, prieš susilaikė, atmesta 23 už, prieš susilaikė, atmesta 25 už, prieš susilaikė, atmesta 24 už prieš susilaikę, 26 už prieš susilaikę, atmesta 27 už prieš susilaikę, atmesta 28 už prieš susilaikę, atmesta 29 už atkrenta, atkrenta, sako pirmininkė. Kas dar atkrenta? 30 už prieš susilaikę atmesta. 31. Kas už, kas prieš susilaikė. 32. Už, prieš susilaikė atmesta. 33. 34. Už, prieš susilaikė atmesta. 35. Už, prieš susilaikė atmesta. 36 37, sako pirmininkė, e, už prieš susilaikę atmesta, 40 už prieš susilaikę atmesta, 38 už prieš susilaikę atmesta, 39 už prieš susilaikę atmesta, 41 už prieš susilaikę atmesta, 42 už prieš susilaikę atmesta atmesta. 43 už prieš susilaikė atmesta, 44 už prieš susilaikė atmesta, 56 už prieš susilaikė atmesta, 47 už prieš susilaikė atmesta, 49 už prieš, 8 už prieš susilaikė atmesta, 40, 50, 50 už prieš susilaikė atmesta. 51 už prieš susilaikę atmesta. 54 už prieš susilaikę atmesta. 55 už prieš susilaikę atmesta. 56 už prieš susilaikę atmesta. 57 už prieš susilaikę atmesta, 58 už prieš susilaikę atmesta, 59 už prieš susilaikę atmesta, 60 už prieš susilaikę atmesta, 61 už prieš susilaikę atmesta, 62 už prieš susilaikę atmesta, 63 už prieš susilaikę atmesta. Pirmas Keletas jų atkrenta. 64 iš karto. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 65 už, prieš susilaikė. Atmesta 66 už, prieš susilaikė. Atmesta 67 už, prieš susilaikė. Atmesta 68 už, prieš susilaikė. Atmesta 69 už, prieš susilaikę, atmesta. Balsuojame dėl visos nuomonės projekto. Nebuvo priimta jokių pakeitimų, todėl balsavimu mes tvirtiname komisijos pasiūlymą. Balsuojame už komisijos pasiūlymą. Taigi iš esmės balsuojame už nuomonės projektą, kuris patvirtina komisijos pasiūlymą. Balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Socialdemokratų vienu per daug. Laukiame socialdemokratų. Baigiame balsuoti. Atmesta. Taigi nuomonės projekto dėl komisijos pasiūlymo neturime. Pone Milan, prašom žodis Jums. Pone pirmininkė, labai trumpai. Ačiū, kad suteikėte man galimybę padėkoti visoms e, tarnyboms ir šešėlėms pranešėjams, kurie dirbo rengiant šį dosiją. Aš e, galiu pasakyti, kad kaip ir kitas dosie, kurį aš MPL komitete priemiau dėl galimybės gauti vaistus, e, šis pasiūlymas buvo atmestas. Nas pasiūlymas buvo taip pat išbalsuota, buvo už jį prieš. Čia esantis kolegos, man atrodo, nelabai rūpinasi e, sveikata ir aplinkos apsauga tokiamis simtomis problemomis kaip žmonių sąlytis su karcerogeninėmis medžiagomis. Uh, Bet aš vis tik tai, aš galiu pasakyti, kad pati asmeniškai jaučiuosi ramiai, kaip ir mūsų frakcija. Aš manau, kad čia mes aiškiai turėjome pavyzdį, kaip euroskepticizmas e, ima viršų Europoje ir e, negali e, jis būti išnaikinta. Our next uh, vote, which is on uh, Labai ačiū. Dabar eikime prie kito klausimo. Tai yra Dorfman nuomonės projektas. Nuomonė vadinasi štai kaip valstybių narių įstatymuose ir kitose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu derinimas, atsižvelginti kintančias rinkos realijas. Taigi Dorfmano pranešimas, pradėkime balsuoti. Taigi, 92 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, primta. 93 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas, 94 kas už, kas prieš, kas susilaikė primtas, 95 kas už, prieš susilaikė atmestas, 96 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas, 97, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas, 98, kas už. Dėl 97 balsuokime dar kartą. Kas už 97? Kas prieš? Pasitikrinkime. Liktai yra atmestas, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti atmestas. 98 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 99 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškiai keletą rankas. 99 kas už, prieš susilaikė primtas. 101 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 102 kas už, kas prieš, kas susilaikė primtas, 103 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas, 8 ir 104 kas už, kas prieš, kas susilaikė primtas, 105 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 9 kas už, kas prieš, kas susilaikė primtas, 106 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas, 107 107. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 108. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, lik ir atmestas, bet kadangi tai kompromisinis pasiūlymas, pasitikrinkime, pradedame balsuoti dėl pirmo kompromiso. Baigiame balsuoti. Priimtas. Ar kas nors e, nebalsavo? Nes dabar matau, kad mažiau balsuojančių narių. Gerai, tai tuomet antras kompromisas. Šimtas devintas kas už? understand. For whiskey pulverized. Ah, I see. One, two, seven. Okay. Amendment 127, colleagues. One... 127, kas už? Ar jau susiradote 127 pakeitimą? Mano dokumente tai yra aštuntas puslapis. 127. Taigi, kas už šį pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 128. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimtas. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 139. Dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartą 139 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko primta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 139 antroji dalis. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmestas. Atmesta antroji dalis. Šeštas kompromisas, kas už, Kas už šeštą kompromisą? Ačiū. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Pasitikrinkime. Šeštas kompromisas. Balsuokime. Baigime balsuoti. Atmestas. I, we have to go to the math. 13. Who is... 13. Kas už? kas prieš, kas susilaiko atmestas, šimtas. Man atrodo, 13 pakeitimas buvo atmestas. Ar norėtumėte pasitikrinti, jeigu taip, prašom. 13. Amendment 13. Taigi 13 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Labai ačiū ponui Eichhaut. 140. Atkrenta. 141 atkrenta. 144 kas už. 144. Kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 145 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime, lik ir atmestas. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 146. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 147. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 148 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 149 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Septintas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 153 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 154, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 155, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 156, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 158, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 159, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 160 ir 161, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 162, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 163, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko e, priimtas. Vienas šeši keturi, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Vienas šeši šeši, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Vienas šeši septyni, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Vienas šeši aštuoni, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Vienas šeši devyni, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 1, 6, 9, 170, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 171, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 172, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 173, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 174, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 1, 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 175 atkrenta, 176 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas, 177 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas, 178 kas už, 17 už, kas prieš, susilaiko, patvirtintas. 180, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Šimtas septyniasdešimt devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Šimtas aštuoniasdešimtas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Septynioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 181, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 182 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 183 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 184 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 185 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 186 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 186 187 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 188 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 18 kas už, kas prieš, kas susilaikė primtas. 189 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 190 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 191 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 192 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 193 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 194 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 195 kas už, kas prieš, kas susilaikė, Kas už 195? Ačiū. Kas prieš? Kas susilaikė primtas? Toliau. 198, kas už, prieš susilaikė atmestas. 20, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 21 ir 22 vienodi, kas už, prieš susilaikė primti. 23 pakeitimas taip pat buvo tame pačiame pakete. Dabar 24, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas 25, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas 26, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas 27, kas už, kas prieš, kas susilaikė primtas 26. 28 kas už, kas prieš, kas susilaikė priimtas, 29 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas, 30 kas už. Balsuojame dėl 30 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimtas, 31 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas, 1 kas už, kas prieš, kas susilaikė primtas. 32 atkrenta, 33 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, čia kitokia balsų dauguma, bet pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmestas vieno balso persvara. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, bet pasitikrinkime. 37. pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. Ar norite pasitikrinti dėl 39? Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. Tai dabar reikime prie 43 pakeitimo, pirmos dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 43 pakeitimas, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 45 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 44 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 47 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. Antras pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 49 ir 50, dėl jų nebalsuosime. Toliau 51, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 52 kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimtas. Kartu su 53 ir 54. Dabar ketvirtas, ne, dėl ketvirto nebalsuojame. 55 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 56 kas už, kas prieš, kas susilaikė ir atmestas. 57. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 58. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 59. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 5. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. 60. Kas už. Dėl 60 turime balsuoti ar ne? Ne, šis pakeitimas atkrenta. Tai dabar 63. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. 64. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. 65. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 67, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 68 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 69 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 70 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 71 ir 72 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 6 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. 73 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 74 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 75 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. 77 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 78 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 79 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas, 80 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 81 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. 82 kas už, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 83 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 84 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 85 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 86 kas už, kas Kas už 86? Kas prieš, kas susilaiko? Patvirtintas. 87 atkrenta. Ne, dėl jo balsuojama. Kas už, kas prieš, kas susilaiko? Patvirtintas. 88 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas, 89 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas, Norite pastikrinti dėl 89, jeigu taip prašom, gal ir esate teisūs. Pradedame balsuoti dėl 89. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmestas vieno balsą persvarą. 90 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartą dėl 90 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas 91, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Na, dabar balsuosime dėl viso e, nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Nuomonė patvirtinta. Labai ačiū. Um, on... Balsuosime dėl ES galimybių, siekiant užtikrinti geresnę galimybę įsigyti vaistų. Tai yra paskutinis balsavimas. E, susitelkime, nes ilgas balsavimo sąrašas. Pranešė yra ponė Kabeson Ruiz. Mm, prašom, norima pasakyti dėl vedimo tvarkos. Pone Ryd, labai e, daug triukšmo ir labai sunku susikaupti. Kur, pagerbkite, prašau, tuos, kurie galbūt negali girdėti taip gerai kaip kiti ir nešnekėkite garsiai tarpusavyje. Ačiū, nes ir aš negaliu susikaupti, kai e, daug triukšmo aplink. Balsuojame, pradedame nuo kompromisų. 37. Kas už? Gerai, kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas šešiasdešimtasis trys dalys. Pirmoji kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji už, prieš, susilaikė, atmesta. 163, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 92, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Peticijų šeštasis už, prieš, susilaikė, atmesta. 161, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Peticijų penktasis už, prieš susilaikė priimtas. Peticijų 26 už prieš susilaikė patvirtintas. Peticijų 31 už prieš susilaikė priimtas. 165 kas už prieš susilaikė priimtas atmestas tiksliau. E, vystimosi penktasis kas už prieš susilaikė priimtas. Aštuntasis kompromisas kas už prieš susilaikė priimtas. Šeštasis puslapis toliau. Peticijų 13. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 180 ir 196. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 187. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. 187. Balsavimas baigtas patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis puslapis, 38 kompromisas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis puslapis, 35 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. 210 pakeitimas. Du šimtai dešimtasis. Kas už? Prieš. Atmestas. Du šimtai dešimtasis. Pasitikrinsime. Balsavimas pradedamas, baigiamas, atmesta. 215 dvi dalys. Pirmoji, kas už, prieš sus, susilaikė priimtas, priimtas antroji dalis už, prieš Patvirtinta. 2.13. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 2.14. Už. Prieš. Susilaikė. Nebuvo aišku. Neaišku, kaip balsavote. Pasitikrinkime. Prašom balsuoti. Baigta. Atmesta. 216. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad priimta. Pasitikrinkime. Tikriname dėl 216 balsavimas baigtas patvirtinta. E, vystimos 11. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Peticijų 11. Pirmasis, pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. Dešimtasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. 529. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 39 kompromisas, kas už, prieš susilaikė atmestas. Pasitikrinkime 39. Balsavimas baigtas. Pone Čijo, matote. ir ponia Jūso. Dar kartą balsuokime. Jie nori balsuoti. Parlamento nariai yra salė. Pone Dalį, atsiprašau, bet E, buvo precedentas dėl ETS balsuojam, balsuojama ir nebuvo pakartotinai rengiamas balsavimas, taigi prašom ir dabar taikyti tą patį principą. Pone jūsų. Labai prašau taip greitai nebaigti balsavimo. Jūs iškart pasakote, pradedamas balsavimas ir baigiamas. Per nelik greitai jūs baigėt paskelbėte apie balsavimo pabaigą. Jeigu aš galėčiau, tai siūlyčiau pakartoti balsavimą, bet matau, kad nuomonės pasidalė. Aš pabandysiu e, lėčiau skelbti apie balsavimą, o dabar užfiksuokime šitą rezultatą. 39 kompromisas buvo. Balsavome dėl jo ir jisai priimtas. Du šimtai aštuoniasdešimtasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 242-243, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 242, 243, 245 dėl tų trijų visų tikriname. Balsavimas pradedamas. Ar jau visi balsavote, galėčiau įvesti tokią frazę papildomai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 247 e, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 248. 248 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 244 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime dėl 244. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 246, kas už, prieš susilaikė atmestas. Jūs balsavote prieš? 246. E, Balsuojame elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Labai sunku pastebėti. 36 kompromisas kas už, kas prieš, priimta. 47 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. E, teisės pirmasis pakeitimas kas už, dalimis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš atmesta vystimosi 16 atkrito, 254 kas už Jeigu aš grįšiu vis prie to, kas jau patvirtinta, jeigu prašoma pakartoti balsavimą, tai, ką žinai, ar gerai. 255 dabar. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Balsuokime elektroniniu būdu. Aš negaliu nuspėti, kaip jūs balsuojate, jeigu nematau pakeltų rankų. Supraskite mane. Balsavimas baigtas. Atmestas. Norėčiau paraginti jūs e, aiškiai balsuoti, nes aš sprendžiu pagal pakeltas rankas, negaliu skaičiuoti, kiek kuri frakcija, e, kai balsuoja. 256, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Teisės trečiasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 266 man sako, kad 266 ir 268 dėl jų turime balsuoti kartu. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesti. 12 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtintas. 284, 285 kartu, kas už juos. Jūs norite atskirai Balsuojame atskirai. 284. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 285. Už prieš susilaikę priimtas. 285. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimtas. 299. Kas už prieš susilaikė atmestas. 42. Kompromisas. Kas už prieš susilaikė patvirtintas. 292. Kas už prieš susilaikė tikriname. Balsavimas baigtas priimtas. Peticijų septintasis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Pirmoji 296 pakeitimo dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, to paties pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 297 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 298 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 300 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 13 kompromisas. Pasitikrinkime dėl 300. 300. Balsavimas baigtas. Atmestas. 13 kompromisas. Iškart balsuokime elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. 13 kompromisas. Balsuoja. Balsavimas baigtas. Priimtas. 273 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Prašau aiškiai kelti rankas. 26 puslapį yra tas pakeitimas. 273 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikriname. Balsavimas baigtas. Priimtas. 19 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Peticijų 32 antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Tikriname. Prašom pradėti balsuoti. 32 peticijų. Balsavimas baigtas, priimtas. Toliau atkrinta. Kitas pakeitimas tai 319. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Tikriname. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 329 kas už, prieš susilaikė priimtas. 322 kas už, prieš susilaikė priimtas. 323 kas už, prieš susilaikė atmestas. 325 kas už, prieš susilaikė priimtas. 326 kas už, prieš susilaikė atmestas. Norite pastikrinti? Kiekvieną kartą, kai sakau atmestą, tikrinsime, ar ne? Taigi tikrinkime. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Trišimtai dvidešimt septintasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Trišimtai antrasis kas už, prieš, susilaikė atmestas. Žinai, 28. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 9. Peticijų. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 10. Už, prieš, susilaikė priimtas. 14. Kompromisas už prieš susilaikė priimtas, 41 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas, 342 pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Ar jūs už? Dar kartą, 342, kas už prieš susilaikė atmestas, 345 už prieš susilaikė atmestas, 346 kas už prieš susilaikė, priimtas. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 351, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 352, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 355, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 355. Dar kartą pabandykime. Kelkite rankas. Norite elektroniškai. 355. Prašom pradėti balsuoti. Priimta. Aš visą dieną čia būsiu, jūs turite taupyti savo laiką, ne mano negaliu skubėti. 356, 379, 361 kartu kas už, prieš, tikriname. Balsavimas baigtas, atmesta. 362 kas už, prieš, susilaikę, atmesta atmesta. 14 dėvė kas už, prieš, susilaikė, priimta. 363 kas už, prieš, susilaikė. Nematau, ką Algė daro. Kai balsuojate, tikriname, nes ne visi balsavo, pakeldami rankas. 363. Dėl jo balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta. 364. Kas už? Prieš. Atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime. 364. Balsavimas baigtas. atmestas. 9.12. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 16. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 376. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 380. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 9.20. Už? Prieš susilaikė priimta. 381 92 už, prieš, susilaikė atmestas. 537 kas už, prieš susilaikė atmestas, 378 kas už, prieš susilaikė priimtas, 17 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas, 390 kas už, prieš susilaikė, priimta. 49 kompromisas, kas už, prieš susilaikė, priimta. 40 kompromisas, kas už, prieš susilaikė, priimtas. 404 pakeitimas, kas už, Dėkuoju. Prieš susilaikė priimta 91 už. Prieš susilaikė priimtas 405. 405. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 97. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 18. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 270. 270. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 420. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 423. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 424. Jūs susilaikėte. Jūs norite pasitikrinti. Ką norite pasitikrinti? Prašoma, kad pasitikrintų. Gerai, viskas gerai. Dabar 424. Kas už? Prieš? Susilaikė. Alden visai niekaip nebalsuoja. Kas už? Tikoju. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Gerai tikriname. Aš turiu klausyti ponios Kabeson Ruiz, nes jį yra pranešėja. Balsavimas baigtas jį buvo teisėtmesta. 425. Kas už? Prieš? Priimta. 427. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis devė, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 436, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 449. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 451. Dvi dalis. Pirmoji. Kas už? Už. Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 468, kas už, prieš, susilaikė. Nematau, ką EKR daro. 468. Kas už? Pasitikrinkime. Nes ir frakcijos atrodo ne vienodai balsuoja tarpusavėje. 468. Baigti tas balsavimas. Atmesta. 48 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 puslapis, 917 kas už, Dėl pirmos dalies balsuojame. 17 dėvė, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis. Gerai, 9.17. pirmoji dalis. Atmesta. Noriu informuoti jūs konkrečiai. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 482 kas už, prieš susilaikė atmesta. 487 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Tai esu tikra dėl rezultato. 488 kas už, prieš susilaikė priimta. 24 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 54 puslapis, 44 kompromisas, 44 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas, 503, kas už. Jeigu balsuosime kartu, tai kiti bus nepatenkinti. 503, kas už. Jie ja, vienodi, taip, taip. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 5, 500, atsiprašau, 43 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas, taip, taip. 514, kas už prieš susilaikė atmestas. 516, už prieš susilaikė atmestas. 58 puslapis, 45 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 538, kas už prieš susilaikė priimta, 541, už prieš susilaikė atmestas, 25 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Penkišimtai penkisdešimtas už prieš susilaikė priimta. 46 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 553, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 554 už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname. 554, tikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dėvė komiteto 18, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 555 už, prieš susilaikė priimta. 264 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Priimta, atsiprašau. E, kiti atkrenta. 556. Kas už? Atsiprašo pirmininkė. 560-561. Dėl jų balsuojame dabar. Penki šimtai penkiasdešimt šeštas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Penki šimtai šešiasdešimt septintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Penki šeši aštuoni. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Deve 15. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 569. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 437. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. Peti komiteto 23. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. Tikriname. Tikriname. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. Ar jau visi spėjote pabalsuoti? Taip, tada balsavimą baigiame. Atmesta. 571. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 572. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 573. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 573. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 574. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 575. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 26. Kompromisnis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Keletas e, pakeitimų teikiami kartu. Nuo 583 pradedant. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau. Tikriname, tikriname. ECA, ECR e e šiandien man labai sunkina darbą. Gal galite aiškiau pakelt rankas. Baigiame balsuoti priimta. 588. Atkrenta, atkrenta. Jisai pasirodo 589. Kas už? 589. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 919. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 27. Kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 69. Puslapis. 611 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę. Man atrodo, kad priimtas, bet galime patikrinti. Tikriname 611. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 612. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 614. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 615 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Jūri 13 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 6 e, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Jūri atkrenta pakeitimas. Pirmas pakeitimas dabar. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 33 už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas už, prieš, susilaikė, priimta. 17, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 18 už prieš susilaikė priimtas. Tikrinkime, tikrinkime, 18. Uh, is... Baigiame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Jau visi balsavo priimta. Aštuntas. Aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvyliktas už, prieš susilaikė atmesta. 11 už prieš susilaikė priimtas. 14 už 11. Norite tikrinti? Galime tikrinti 11. Pradedame balsuoti. Ar jau visi spėjote pabalsuoti? Baigiame balsuoti. Priimta. 14 už prieš susilaikė priimta. 13 už, prieš, susilaikė. Tikrinkime. 13. Tikriname 13. Nearly... Baigiame balsuoti. Atmesta. 15 ir 16. Kas už? Kas už? Prieš? Priimta. 9. Už? Atkrenta 9. Pirmininkė atsiprašo. 19. Pakeitimas žodžių. Ar kas nors pasakytų prieš pakeitimą žodžių? Jei ne, tada balsuojame dėl 19 kartu su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 20 už, prieš susilaikė priimta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, priimta. 23 už, prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, priimta. 26 už, prieš, susilaikė, priimta. 28 už, prieš, susilaikė, priimta. 29 už, prieš, susilaikė, priimta. 30 už, prieš, susilaikė, priimta. 31 už, prieš, susilaikė, priimta. 32, 34, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 35 už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimtas. 28 kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 48-49 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Sakyčiau. Jeigu jūs nebejojate, tada taip ir paliksim. Jūri F. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 48-49. 29 kompromisinis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 58. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Juri E. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 33 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Kompromisinis pirmas, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau, 70 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Antras kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 83, kas už, 83, kas už, prieš susilaikė, priimta. Trečias kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 95, kas už, prieš susilaikė, priimta. 96. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 97. Ne, norite tikrinti 96. 96 tikriname. Balsuokime. Baigime balsuoti. Priimta. 97 dvi dalys. Pirma dalis už 97. Kas už pirmą dalį? Kas už 97 pirmąją dalį? Ačiū. Prieš susilaikė priimta. Kas už antrąją dalį? Prieš susilaikė atmesta. 98 už prieš susilaikė priimta. Atmesta. Atmesta, sako pirmininkė tiesa. Šeštas kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šimtasis, kas už, prieš susilaikė priimta. 104, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 5 kompromisinis, kas už, prieš susilaikė, priimta. 112 dvi dalis, pirma dalis, kas už, prieš susilaikė, priimta. Atmesta, atsiprašau, antra dalis, už, prieš susilaikė, atmesta. Irgi. 115, kas už, prieš susilaikė, priimta priimta. 116 už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 124 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 126 už, prieš, susilaikė, atmesta. 128 kas už, prieš, susilaikė, Priimta. 127. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Septintasis kompromisinis. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 135. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 136. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 139. Už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 140. Už? Dvi dalis. Už e, prieš susilaikė. Priimta. 142 dalis. Kas už prieš susilaikė. Atmesta. 143. Kas už prieš susilaikė. Atmesta. 145. Kas už prieš susilaikė. Priimta. 34 kompromisnis. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 149 ir žiūri vie į. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 151 kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 152 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 153 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 154 už prieš susilaikę priimta. Tikrinkime, tikrinkime 154. Jau ir tuo baigsime e, balsavimą atmestą. 155. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Jūri J antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Dabar balsuojame. Jeigu norite, galime patikrinti tą paskutinį. Paskutinis tikrinimas. Jūri J antroji dalis. Jūri J antroji dalis. Pradedame balsuoti. Jūri J antroji dalis. Dar trys žmonės turi balsuoti. Ar balsuosit ar ne? Baigiame balsuoti. Priimta. Ir dabar galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ne, dar laukiame vieno balsuotojo. Jeigu nenorite, tai nebalsuokit. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikinu visus autorius, visus žmonės prisidėsius prie šio pranešimo, ypač pranešėjus. Susitiksim šiandien po pietų, 15 val. Balsuosime kartu su AFET komitetu a, dėl a, artės strategijos. Čia vykstas renginys, mū, šioje mūsų salėje